tai bus, iš to naudos bus visiems. Pirminkė, ačiū. Diskusijos baigtos. E, balsuosime rytoj pusė dvylikos dėl šio pranešimo. Paskutinis darbo tvarkės punktas - pono Manka pranešimas dėl taisomojo biudžeto Europos parlamento ir žodį pirmiausia suteikiu dviems pranešėjams - ponui Mankai. Visų pirma, ponui Mankai, keturioms minutėms, prašau. Važina, pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Pone pirmininkė, pone komisijos nari, mėly kolegos, mes visi puikiai žinome, kad tik tai bendromis pastangomis ES mastu mums pavyks įveikti didžiausius 21 amžiaus iššūkius - klimato kaitą, žaliavų stygių, e, globaliza, ekonomikos globalizaciją, taip pat grėsmės saugumui. Kad Europa galėtų išspręsti šia, šias problemas, jai reikia išsamių, visapimančių ir veiksmingų priemonių. Ap, jas ir numato Lisabonos sutartis. Praėjusią savaitę tvirtiname 2010 m. institucijų biudžetą ir pagal Lisabonos dėl Lisabonos sutarties gyvendinimo mes darbo dar nebaigėme ir darbas šioje srityje dar vyks iki balandžio pabaigos. Europai reikės e, atitinkamų išteklių, kad galėtų įgyvendinti mm, naują politiką. Kalbu apie institucijų biudžetus. Uh, kalbėsiu apie Europos parlamento biudžetą. Sutartyje numatyta, kad Europos parlamentas dalyvaus sprendimuose pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką ir kad 95 procentai visų teisės aktų bus priimami pagal šią tvarką įvairiausiose sritise. Tai taip pat suintens Taip pat e, taryboje bus priimama daug sprendimų kvalifikuota balsų dauguma. Ir tai atitinkamai be abejo atsilieps parlamento darbui. Tai, tai yra, mums reikės didesnės administracijos, daugiau žmonių dirbančių administracijoje, o Europos parlamento valdybos uh, vaidmuo yra užtikrinti, kad parlamentas gebėtų įgyvendinti visas jiems numatytas užduotis pagal Lisabonos sutartis. Noriu priminti, kad Europos parlamentas 98 metais numatė, kad jo e, reikmėms iš visų administracinių išlaidų bus numatyta 20 procentų, o 2000 7-13 finansinėje perspektyvoje šis išlaidų dydis buvo numatytas kaip maksimalus administracinių išlaidų dydis. Nuo 2006 metų Europos parlamento išlaidos augo, pavyzdžiui, dėl to, kad patvirtintas naujas narių statutas, dėl kitų priežasčių. Nežiūrint visų šių minėtų veiksnių, tai yra narių statuto, sutarties įsigaliojimo. Iš šiuos veiksnius nebuvo atsižvelgta e, apskaičiuojant parlamento išlaidas. Ir biudžeto komitetas primiktinai teigia, kad 2010 parlamento biudžetas negali viršyti numatytų ribų ir to ir pasiekėme. 2011-aisiais turime taikyti naują algoritmą ir daryti tai labai atsargiai, jeigu norime išlaikyti e, tva, tvarumą ir ateityje. Biudžete reikia siekti atsižvelgti į tikruosius poreikius, o ne į infliaciją. Firstly, of... Dabar frakcijų atstovams žodis. EPP vardu, dvi minutės, e, ponai Fernandės. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai. Šis e, taisomasis biudžetas priimamas įsigaliojus Lisabono sutartį. Europos parlamentas e, gavo naujų įgaliojimų ir naujų uždavinių, todėl mums reikia naujų išteklių, kurie leistų naujus uždavinius įgyvendinti. Aš norėčiau pabrėžti, kad ES piliečiams reikia puikių, tobulų teisės aktų, kurie turi gimti šiame parlamente. Todėl labai svarbu, kad parlamentarai, komitetai ir frakcijos turėtų reikalingas lėšas. Teisinės taisyklės, biudžetinės taisyklės ir finansų drausmės klausimai šiame taisomame biudžete aptarti. Mes manome, kad taupimas ir biudžetinė drausmė dabar turėtų būti e, labiau matomi negu bet kada anksčiau. Mūsų piliečiai būtent to tikisi iš to šio biudžeto. Dar kartą noriu pabrėžti, kad labai svarbu turėti e, nulinio pagrindo biudžetą, e, kuris būtų griežtesnis, nulinės bazės biudžetą, kuris būtų griežtesnis. Bet to labai svarbu, kad mes tikrai vertintume, ar iš tikrųjų parlamentui e, reikia e, perteklinių lėšų, kiek iš tikrųjų mes galime turėti lėšų. Pagalvokime ir apie ilgalaikį pastatų planavimą. Taip galėsime užtikrinti bažeto subalansuotumą ir tvarumą. Svarbu pasakyti, kad mes mažiname pastatų rezervą 4 milijonais eurų. Vadinasi, visas biudžetas taps 19,99 procentai leistinos ribos. Numatytos penktojoje išlaidų kategorijoje kuri buvo patvirtinta per pirmąjį svarstymą. Aš esu tikras, kad šios lėšos mums leis patenkinti Europos piliečių lūkesčius. Toliau ponas Ferm, keturios su pusė minutės. Ordförande, kolegi. Pone pirmininkė, kolegos, šis taisomasis biudžetas yra praktinis. Jis leidžia pritaikyti parlamentą naujiems uždaviniams išplaukštinti iš Labono sutarties. Tačiau vienas punktas yra iš principo svarbus. Mes kalbame apie 20 metų senumą, kuriame, e, senumo sprendimą, kuriame sakoma, kad 20 e, procentų administracinio biudžeto turi tekti parlamentui. Tačiau nepamirškime, kad viskas dabar yra susiję su naujos politikos techniniais pokyčiais. Prasidėjo diskusijos dėl 20 procentų taisyklės. Ir šiandien sprendimas pakeičia visą sprendimą. Atrodo, kad ta 20 procentų riba bus viršita, jeigu mes nepradėsime pradėsime taupyti. Yra priežasčių kalbėti apie tą 20 procentų ribos pakeitimą, nes parlamento vaidmuo dabar pasikeitė labiau negu kitų institucijų. Tačiau principas neturėtų būti atmestas geriau pagalvojus. O aš galvoju apie du aspektus. Pirmiausia, mes privalome atkreipti dėmesį tai, kad dauguma valstybių narių kenčia nuo ypatingų uh, atlyginimų sumažinimų ir darbuotojų mažinimo. Todėl mes negalime stiprinti ir plėsti ES administracijos dabar. Uh, Antras dalykas, mes turime pasirūpinti, kad ES biudžetas būtų disponuojamas atsižvelgiant į visų institucijų biudžetą. Mes nusprendėme 88 metais, kad turi būti nustatyta 20 procentų riba ir viskas turi būti sprendžiama tarinti su taryba. Tada prisiminkime, kokios rimtos dėrybos mūsų laukia dėl, e, dabar, dėl išorės tarnybos, dėl daugybės kitų naujų sprendimų. Aš balsuoju už šį e, sprendimą, galvodamas apie ateitį. Toliau ponio Vertman, keturios su pusė minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Lisabonų sutartis sustiprina Europos Sąjungoje, sustiprina Europos piliečių dalyvavimą. Lisabonų sutartis ir EP sustiprina. Kadangi EP vaidmuo išaugo, tai jo laukia didesnės teisėjų kuros užduotis. Taigi kiekvienas narys turi stengtis e, pateisinti jam parodytą pasitikėjimą. Čia reiktų kalbėti apie aukšto lygio teisėkurą. Parlamento biudžeto išplėtimas yra pagristas. Atsižvelgiant į e, griežtės, į stiprinčią krizę, esame privesti kiek lėšas leisti labai apgalvotai, tačiau parlamentas yra įsipareigojęs savo teisėkuros darbą atlikti kaip įmanoma geriau. Reikia, būtinai reikia atsižvelgti į tokį dvigubą aspektą. Dabar pasisakys parlamentarai savo vardu, ponas Gariga Polėdo, dvi minutės. señora eh, presidenta prueba de la confianza de los diputados de este parlamento a. ačiū pirmininke štai įrodymas kad parlamento šio parlamento nariai pasitiki biudžeto komiteto nariais kuriame buvo balsuojama pavyzdžiui už mm, padėjėjų E, atlyginimų padidinimą, parlamento narių padėjėjų atlyginimų padidinimą, dėl kitų klausimų. Tačiau e, du, dėl to, kad turime du koordinatorius e, iš socialistų, galime konstatuoti, kad mes bendrai pritarėme tam padidinimui, nes tai niekaip nepažeidžia taisyklių, kurias esame patvirtinę patys savo, kalbu apie taupimo uh, politiką. Europos parlamentas yra ypatinga institucija, kaip kolega Fer žino, jis yra iš Švedijos, aš esu iš Ispanijos. Jeigu vis daugiau narių ateina parlamentą, vis daugiau žmonių jame dirba, tai natūraliai parlamentui taip pat reikia didinti biudžetą, tai ir vyksta. Uh, Ir tai ir vyksta ir būtent todėl mes turime, turėtumėme balsuoti už šį pataisomąją biudžetą. Ateityje turėtumėme pasirūpinti, kad biudžetas būtų sudarytas tvarumo pagrindų ir todėl reikėtų labai e, nuodugniai e, išanalizuoti ateities personalo politiką taip pat, kokia įranga reikalinga. E, Parlamento biuras ir parlamento biudžeto komitetas nesutarė dėl kai kurių dalykų. Mes biudžeto komiteto nariai kalbame apie tikrąjį biudžetą ir taupimo politiką, bet aš manau, kad parengtas geras projektas ir mes tikrai galime ramiai už jį balsuoti rytoj. Thank you, uh... Uh, Ponas Von, ačiū pirmininkė, aš kalbu socialdemokratų frakcijos vardu. Nebejoju, kad daugelis pritars e, minčiai, kad reikia papildomų išteklių su Lisabono sutarties įsigaliojimu, nes e, reikės svarstyti, dirbti kitaip. Yra daugybė ir kitų klausimų pavyzdžiui, jeigu skiriama papildomai lėšų darbuotojams, kokiu pagrindu tai vyksta? Ar skaičiai paėmėm iš niekur, ar, ar remiamasi kažkokiais faktais ir kas e, mums parodys tą informaciją? Taip pat, kaip e, samdomi žmonės dirbantys sekretoriate, mums reikia šios informacijos. Man atrodo, kad e, E, padidinę e, parlamento padėjėjų atlyginimus e, pusantro tūkstančio eurų per mėnesį. Mes turėjome nepamiršti ir kitų aspektų. Pavyzdžiui, biuro išlaidų. Manau, kad rytoj priminėsime sudėtingą sprendimą. Visada ištekliai, lėšos visada sukelia prieštaringų vertinimų. Ir manau, kad dėl kai kurių dalykų šis sprendimo priiminėjimas rytoj bus tikrai nelengvas. Ponas Gebrandė, ačiū ponė pirmininkė, kadangi jau labai vėlu, kartai susidaro įspūdis, jog mūsų biudžetas neturėtų išvysti dienos šviesos. Lisabonos sutartis duoda mums daugiau įgaliojimų, turėsime daugiau dirbti, tačiau tai kartu reiškia, jog mums reikia daugiau žmonių. Komitetuose nariams reikia daugiau padėjėjų, reikia ir frakcijoms naujų nu, darbuotojų, ar iš ties gal geriau padirbėkime efektyviau. Suvokime, kad mes negalime galvoti tik apie vienerius metus ir tikrai negalime, kad biudžetas metai iš metų didėtų. Jeigu mes dabar pritarsime padidėjimui dėl Lisabonų sutarties, tai yra vienkartinis argumentas, vienkartinis padidinimas ir negali tokie padidinimai eiti metų iš metų. Ačiū ponas Mirinėsku, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, teisės aktų tobulumas turi būti mums prioritetas. Todėl parlamentarai ir komitetai turi turėti reikalingas priemonės tai tobulybei pasiekti. Papildomos išlaidos susijusios su Lisabono sutarties įvedimu dabar yra įtrauktos į parlamento biudžetą. Šiame pranešime pabrėžiama, kad parlamento teisėkūrinis vaidmuo išauga, bet to atsiranda poreikis papildomoms finansinėms priemonėms. Reikia turėti konkrečių lėšų, kad galėtume užtikrinti biudžeto stabilumą. Mums reikia geros biudžeto politikos, ilgalaikės politikos, kuri būtų susijusi su parlamento pastatais. Mano nuomonė, reikėtų laikytis pirminės daugiametinės finansų perspektyvos programos ir išlaikyti biudžetinę drausmę. Reikėtų nustatyti tradicinį 20 procentų limitą ir sveikinu susitarimą čia pasiekta neviršyti 20 procentų ribos. Turėtume užtikrinti biudžeto tvarumą artimiausiais metais. Mano nuomonė, labai svarbu turėti tokią biudžeto politiką, kuri būtų pagrista griežtesnė drausme. Mums reikia skaidrumo ir aiškios informacijos, stengiantis užtikrinti vadinamasias globalesias Europos parlamento išlaidas. Ačiū, toliau periname prie paskutinio šio vakaro spontaniškų pasisakymų etapo. Kol kas tik vienas nori žmogus pasisakyti, ponas Rubik. Ačiū, ponė pirmininkė. Baigdamas diskusijas norėčiau pažymėti, kad parlamentas elgėsi labai atsakingai, ypač prezidiumui norėčiau padėkoti. Džiugu, kad buvo rasta galimybė neviršyti 20 procentų ribos, tai mums labai svarbu. Būtina krizės metu atsakingai elgtis su mokesčių mokėtojų pinigais, bet nepaisant to užtikrinti tinkamą darbą, efektyvų lėšų panaudojimą. E, buvo sumažintos 4 e, milijonais lėšos e, nekilnojamajam turtui. Visa tai yra gerai, tačiau mes neturėtumėme pamiršti, jog turime dirbti efektyviai ir kad pasabai turi būti prižiūrami tinkamai. Ačiū. Žodis vėl mūsų pranešėjai ponui Mankai. Dvi minutės. Dėkuojam, panė predsedininkė. Dėkoju, mėloji pirmininkė. Dabar aš norėčiau padėkoti Jums visiems, mėlyjeji parlamentarai, už nuomonės ir pasisakymus ieškant sprendimo komitete. Norėčiau priminti, kad 2010 m. biudžete Yra numatytos tam tikros sisteminės priemonės, kurios leis uh, skatinti taupimą ir mažinti spaudimą numatytoms riboms. Praėjusiu metu spalio mėnesį per taikinimo procedūrą nusprendėme, kad Europos parlamentas leis vykdyti organizacinį auditą uh, saugumo tarnybose ir kai kuriuose generaliniuose direktoratuose. Tokiu būdu užtikrinsime fondų panaudojimą optimaliausiai. Ateityje ir toliau vykdysime priemonės, kurios didins biudžetinį efektyvumą. Aš matau, kad būtų galima geriau naudotis, taupiau naudotis vertimo paslaugomis ir dažniau taikyti e, vertimą per atstumą. Reikėtų paklausti Europos parlamento tam tikrų tarnybų, kaip jie ketina naudotis kaslaug, pa, ka, kalbininkų paslaugomis ir kitų tarnybų paslaugomis. Aš esu įsitikinęs, kad bus galima sutaupyti lėšų vidutinės trukmės strategijoje, pastatų politikoje. Europos parlamentas tą strategiją turėtų pateikti labai greitai. Turiu galvoje parlamento administraciją. Mes tikimės, tai vyks po kelių dienų. Dėkoju dar kartą už puikų bendradarbiavimą ir laukiu jūsų uh, tolesnio darbo. Ačiū. Ačiū, dabar diskusiją baigime. Balsuosime rytoj 11.30. Kitas posėdis rytoj, ketvirtadienį, vasario 25 dieną, nuo 9 val. iki 13 val. Darbo atvarkė paskelbta, ją galite rasti Europos parlamento interneto svetainėje. Noriu visiems padėkoti.